dėl šių metų vasaros miškų gaisrų. Komisijos narys Dimas, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėdamas prieš Europos parlamentą, visų pirma norėčiau įsakyti užuojautą visiems tiems, kurie nukentėjo nuo uh, vasarą siautėjusių gaisrų. Visą vasarą komisija labai atidžiai stebėjo ir, ir teikė pagalbą kelioms valstybėms narėms. E, komisijos e, e, konkrečios fizinės lėšos vaidino labai didelį vaidmenį labiausia nuo gaisro nukentėjusiams šalims. Ir tą progą ypač norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jūs patvirtinot šios antigaisrų programos finansavimą. Toji programa yra nedidelė programa, tačiau yra svarbi, svarbus žingsnis įgyvendinant visas priemonės, visus veiksmus, kurie um, numatyti uh, kartu su ponu Barnie. Dar kartą norėčiau jam padėkoti bandomasis projektas pirmiausia yra civilinės saugos išbandymas ir jis pirmiausia skiriamas tom šalims, kurios nukenčia nuo stikinių nelaimių. Prancūzija, Ispanija, Italija, kitos ES šalys galėjo pateikti gaisrininkų brigata, brigadas į Graikiją, Italiją, Portugaliją ir kitas šalis, kurie, kuriuose siautė gaisrai. Pirmą kartą tose vietose e, veikė bendrijos, bendrijos e, oro, e, oro orlaiviai, kurie, kurie dalyvavo gaisrų gaisinime pietų Europos šalyse. Visi šitie žingsniai yra labai svarbus. Gaisrai per gaisrus nemažai buvo kalbama žiniasklaidoje apie tai, kad reikia darnių veiksmų bendrijos lygių. E, tais atvejais, kai nacionalinės e, saugos, saugos e, gais, gais, antigaisrinės pajėgos negali gesinti gaisrų pačios vienos. Ir, kaip jau sakiau, Europos parlamento skirta parama tikrai buvo labai svarbi. Tai yra, kai buvo patvirtintos lėšos gais, skirtos gaisrams gesinti. Nuo birželio pirmosios dienos iki rugsėjo pirmosios dienos komisijai koordinuojant veiksmus buvo sutelktos tarptautinės gaisrininkų brigados, kurios ypač šešis, šešiais, šešis kartus pasireiškė ir tokiu būdu šešis kartus buvo išjudintas, e, pasinaudota bendrijos civilinės saugos mechanizmas. Italijos, Graikijos, Portugalijos atvejais e, dalyvavo ne vien tik šių šalių, bet ir kitų šalių gaisrininkų pajėgos jos veikia Europos, su Europos Sąjungos vėliava daugia, daugeliu atvejų. Visa tai užpildė spragas, kurių buvo nacionalinėse civilinės saugos sistemose. Kaip jau sakiau, Portugalijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Graikijoje, ypač Atikos regione šalia Atikos regione, ten e, šie regionai labia, ir šalys labiausia nukentėjo. Tad ponios ir ponai, kolegos, manyčiau, mes visi suvokiam, kaip svarbu imtis skubių veiksmų bendrijos lygių, kovojant su tokiomis stichinėmis nelaimėmis. Mes turim planų, uh, E, skirtų e, greit, greitam reagavimui e, iškilus ateities atvejams, stichinių nelaimių ir panašių nelaimių atvejų. Nelaimių taip pat, kurių priežastis yra žmonės atvejų. Dėl saugos priešgaisrinės saugos tarnybų darbo, tai komisija irgi norėtų prisidėti prie geresnės civilinės saugos. Nacionalinės valdžios institucijos pripažįsta, koks yra svarbus įnašas bendrijos lygių ir to tam be abejo reikia numatyti uh, atitinkamų investicijų, kad būtų galima kovoti su dabartinėmis stichijomis ir stichijomis kilsenčiomis ateityje. Praktinių problemų pasirodė, ypač koordinavimo problemų, ypač e, kovojant su besiplečiančiais gaisrais ir tokiu būdu visą tai parodė, e, koks, kaip svarbu turėti konkrečius planus ateičiai tam, kad būtų galima geriau koordinuoti nacionalinių e, priešgaisrinių tarnybų veiksmus. Visa sukaupta patirtis bus pateikta ataskaitos pavydalu, kuri toliau bus, e, tai yra, kuriame, kurioje bus apibendrinti taip pat bandomojo projekto rezultatai. Taryba Europos parlamentas ir komisija be abejo turi dirbti kartu tam, kad būtų galima toliau vystyti greitojo reagavimo mechanizmą. Kartu ir valstybės narės turėtų būti aktyvios. Labai svarbu e, numatyti taip pat gaisrų prevenciją palyginant dabartinę situaciją su 2001 metais, kai buvo jau imtasi pirmųjų veiksmų dar mažesnių mastų. Na, o 2005 metais jau tokių, tokių e, bendrijos lygių veiksmų padidėjo, gerokai padidėjo, tai yra bendrijos lygio pajėgų, pajėgos sudarė 50 procentų visų, visų pajėgų mestų gaisrams gesinti. Tad visa tai rodo, kaip yra svarbu veikti. Tai parodė taip pat tsunami atvejai, uragano Kotrina atvejais tie atvejai buvo pirmieji, kada mūsų pajėgos vyko, nuvyko į stichijos vietą. Na ir kai bus parengta mano minėta ataskaita, jūs galėsit įsitikinti, kas yra daroma tam, kad būtų galima gerinti civilinę saugą bendrijos lygių. Ačiū komisarui Dimas. Dabar pereisime prie frakcijų kalbėtojų. Pirmiausia, kviečiu ponas Kilakakis, kuris kalbės apie frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Europos pietinė dalis kasmet susiduria su miškų gaisrais. Tūkstančiai hektarų miškų yra sunaikinami, Tai yra didelio masto sisteminis naikinimas ir kita, kita, de, kitą dešimtmetį tos problemos taps dar sudėtingesnės. Po 20 ar 30 metų nesvarbu, ką padarysime, kovodami su šiltame efektą sukeliančiomis dujomis, pamatysime, kad klimato padėtis pablogės, ypatingai pietinėje Europoje. Ir aišku, suprasime, kiek jautri yra mūsų panti aplinka ir kokius baisius padarinius tai atneš mums. Ir ateityje susidursime su dar didesnio masto gaisrais, su dar didesnė rizika. Esant normalioms sąlygoms, pačios valstybės narės, aišku, yra atsakingos už kovą su gaisrais valstybės narės pietinėje Europoje sėkmingai tūkstančius gaisrų numalšina. Tačiau susiklošius ypatingoms aplinkybėms, kai ypatingai destruktyvūs gaisrai siautėja, tuomet labai svarbu užsitikrinti didesnį solidarumą. EPP frakcijos vardu mes siūlome integruoti atitinkamus pasiūlymus. Labai svarbu parengti bendrijos mechanizmą, skubiam įsikišimui, skubiems veiksmams, apie tai kalbėjo komisaras e, Dimas ir e, ponas Barnie. Labai svarbu pasirūpinti, kad Europos solidarumo fondo lėšos būtų tinkamai panaudojamos kovai su gaisrais pietinėje Europoje. Taip pat reikalingas didesnis koordinavimas, didesnis solidarumas, tam, kad būtų galima veikti labai greitai, kad būtų galima sukurti europinę kovos su gaivalinėmis nelaimėmis politiką. Na ir ypatingai tų piliečių, kurie smarkiausiai nukenčia nuo miško gaisrų. Vardu aš norėčiau pasiūlyti šią rezoliuciją Europos parlamentui, kad e, būtų paremti tie siūlymai, nes tai yra iš tiesų labai rimta problema visai pietų Europai. Ačiū. Socialistų demokratų frakcijos vardu. Pone Podimata. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Šiais metais vėl, vėlgi matėme miškų gaisrus, kurie dar labiau siautė. Apie tai turime prašnekti kiekvieną rūdienį. Apie tos diskusijos kartojasi kiekvieną rūdienį. Šimtai tūkstančių hektarų miškų sudegė. Tai yra ekologinio masto, didž, didelė ekologinė nelaimė. Taip pat, aišku, reikia pažiūrėti, kas nutiko Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Prancūzijoje. Na ir manau, kad vienas dalykas tampa visiškai aiškus, ponia komisarė. Mes turime pasimokyti iš praeities klaidų. Turime kalbėti apie bendrą bendrijos mechanizmą skirtą civiliniai saugai užtikrinti, Taip pat reikia užpildyti tas spragas ir pasimokyti iš tų klaidų, kurias e, padarė atskiros valstybės narės. Reikalingos prevencinės priemonės. Taigi griežtų teisės aktų neturime dėl miškų atsodinimo. Mums reikalingas tinkamas bendrijos finansavimo panaudojimo šiai problemai išspręsti. Bendrijos lygmenių reikalingas ne tik mechanizmas, bet reikalingas tinkamas solidarumo fondas, reikia atsikratyti visų biurokratinių barjerų susijusių su šio fondo panaudojimu. Ir aš manau, kad na, jūs, komisarė, tikriausiai žinote geriau nei mes, kad dabar susidurėme su nauja miškų gaisrų karta. Tai yra kur kas intensyvesni gaisrai, kurie sudegina viduržėmio jūros regiono miškus nuo kurių kenčia pietinės Europos valstybės. Ir mes turime permastyti e, miškų, miškų politiką. Reikia, reikalinga geresnė kovos su miškų gaisrais sistema. Ir aišku, visą tai reikia vertinti bendrame e, klimato, kovos su klimato kaita kontekste. Dėkoju. Ačiū. O dabar E, Žaliųjų alijanso vardu, ne Alde frakcijos vardu, ponė Bilbao. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat dėkoju e, komisarui už pareiškimą. Iš tikrųjų, manau, kad mums reikia bendrijos prevencijos politikos, ypač kalbant apie gaisrus, kurie vyko, kurie kildavo visą vasarą taip pat norėčiau pasakyti. Norėčiau atiduoti pagarbą gaisrininkams, kurie žuvo mano šalyje kovodami su gaisrais šią vasarą. Taigi reikia, reikia kalbėti apie prevenciją, tačiau nepamirškime, kad daugelis kilusių gaisrų, kaip įtariama, kyla tam tikrose vietovėse, tam tikrose plotose, kurie, kurie, kurie turi savininkus, tai yra žmonės, kai kurios iš tų gaisrų na, pradeda. Taigi reikia kovoti su nusikalstamumu. Taip pat reikia nagrinėti galimybės pasinaudoti Europos arešto orderių suimant asmenys, kurie gali būti tuo apkaltinti. Reikia skirti reikalingus išteklius, taip pat skatinti e, rinktis e, novatoriškus sprendimus, kalbant apie e, gaisrų plitimą, pavyzdžiui, esant tam tikram vėjui. Äh, Ačiū. O dabar žaliųjų frakcijos vardu ponas Tremopulos, trims minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, jog labai įdomu klausytis kolegų iš Graikijos pasisakymų šią temą, nors ta problema, nu, dėl tos problemos kenčia visa pietų Europa. Ir vasarą miškų gaisrai sunaikina didžiulius miškų plotus sunaikina bio įvairovę ir taip pat užkerta galimybės toliau naudoti, plėtoti tas teritorijas. Ir miškų gaisrai kilę Graikijoje kilo dėl to, kad miškininkystės politika yra įdinga, netobula. Ir, ir miškais, miškingos teritorijos turi atlikti, atlikti daugybę funkcijų. Tų, tų teritorijų kokybė prastėja. Taip pat reikėtų pasakyti, kad e, tokiuose teritorijuose vykdoma įvairiausia kitokia veikla, kur yra ne visada suderinama su, su tinkamu ter, tinkama teritorijų priežiūra. Bet kaip ten bebūtų, visų pirma, turime kalbėti apie gaisrų prevenciją ir jeigu, turim, jeigu kažko imamės Europos mastu, turime tai daryti koordinuotai. Taigi reikia užtikrinti kad egzistuotų bendra miškininkistės politika, kuri pasiteisintų, kuri būtų praktiškai gyvendinama. Taip pat reikėtų mm, išspręsti, reikėtų išsklaidyti visus nesusipratimus. E, kalbu apie gaisrų prevenciją. Taigi, reikia patvirtinti gyvybingą požiūrį, kur plėtojančios ryties politiką. Taip pat reikia dėkti miškų atsodinimo priemonės. Reikia atsodinti miškus, remtis mokslininkų E, atliktais tyrimais šioje srityje. Taip pat reikia pastebėti, kad valstybėse narėse pasigendame politikos, kuris skatintų būsto statybą teritorijose, kuriuose anksčiau augo miškai. Taigi, reikia tinkamo požiūrio, mums reikia skatinti bio įvairovės išlikimą, palaikymą, daryti tai nacionaliniu ir regioniniu mastu, įtraukti šias pastangas visuomenę, žmonės, kurie gyvena tose teritorijose. Taip pat reikia skatinti naujų ekologiškų darbo vietų kūrimą kad miškininkystės e, sektoriui, į miškininkystės sektorių įsitrauktų savanoriai. Reikia kitokių priemonių kovai su stichinėmis nelaimėmis. Ponas Dimas minėjo kai kurias tokias priemonės. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad Barnyje pranešimo išvados būtų tinkamai įgyvendintos. E, Tikiuosi, kad parlamentui teikiama rezoliucija padės mums pasistumėti tą, kryp, tą kryptimį ir kad m, mm, pagerės bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis, kovojant su stichinėmis nelaimėmis. Taip pat manau, kad reikia iš, geriau išnaudoti Europos fondų lėšas skirtas tokiems atvejams. Ačiū. Dėkui. Toliau ponas Huntis Europos jungtinių kairiųjų vardu pusantros minutės ir tikiuosi, kad jūsų pavardę ištariau teisingai, sako pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, dabar jau treji metai nuo 2007 metų gaisrai, e, gaisrai siautėja mano šalyje. ir e, iš tikrųjų dar nepakankamai užtikrinamas saugumas. Antai Atenai, viena Europos sostinių, labiausia e, užteršto oro sostinė turi e, šiaip jau rimtų problemų, dar, dar didesnių problemų po aplink siaučiančių gaisrų. Dabar vėlgi pasidairykim į, po pasaulį ir matysim, kokių stikinių nelaimių kilo dėl klimato kaitos. Tad mes iš tikrųjų turėtume pripažinti, kad reikia tinkamos aplinkosaugos problemos tam, kad, programos tam, kad politikos tam, kad būtų galima sėkmingai komoti, kovoti su klimato kaita. Šiaip mes, mūsų tas požiūris iki šiol buvo nepakankamai lankstus, netoks kokio reikėjo. Todėl norėčiau e, paklausti pono Dimo, ar bus e, numatytas e, konkretus miškininkystės sektoriaus valdymo tam tikras registras, kuriame būtų aiškiai nubrėžtos aukštos rizikos zonos, teritorijos, kuriams būtų numato, numatyti konkretus prevenciniai veiksmai. Tad mes turim tai aptarinėti su naujaja vyriausybė. Antai Graikijoje po kelių savaičių vyks parlamento rinkimai ir po to bus suformuota nauja vyriausybė. Tad iš tikrųjų turėsim įvertinti, nuspręsti, uh, ką reikės toliau daryti toje Atikos rytyje regione, kuri labiausiai nukentėjo nuo gaisrų. Ačiū, ponas Cavela, Europos laisvės ir demokratijos frakcijos atstovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklausiau tai, ką jūs kalbėjot, tai iš tikrųjų atsakymas uh, mūsų laišką, kurį mes pasiuntėm antrą gaisrų dieną ir tame laiške mes be visą kitą pateikėm štai tokį pasiūlymą. Pasiūly, pasiūlymą numatyti jungtini, jungtinius veiksmus keliose Europos šalyse. Ir be to išdėstėm keletą detalių pasiūlymų. Labai malonu, ponė komisijos nary, e, girdėti Graikijos ir Ispanijos parlamento narius parėmusių šitą mūsų laišką, tad tai galima jau kalbėti apie jungtinį požiūrį plėtojant Europos strategiją skirtą kovai su stichinėmis nelaimėmis. Pone komisijos nary, matyti, kad klimato kaitos padariniai yra gaisrai ir potviniai. Tad klimato kaita yra labai rimtas struktūrinis reiškinys, sukeliantis, kaip jau sakiau, e, pastarųjų, pastaruosius gaisrus ir potvinius. Tad mes neturėtume, neturėtume apsiriboti vien tik tai trumpalaikėmis strategijomis. Mes turėtume mąstyti labiau į ateitį. Na ir ypač viduržėmio regiono, jūros regiono šalims reikia uh, numatyti tinkamą strategiją, kurioje būtų galima sukurti konkrečius e, e, mechanizmus kovoti su stikinėmis nelaimėmis. Tam reikėtų taip pat solidarumo lėšų. Iš šiaurės Europos šalis laikosi kitokio požiūrio, bet kita vertus matom, su kokiu greičiu uh, E, pasireiškia klimato kaita. Šiaip jau stikinės nelaimės, gal, stikinės nelaimės galbūt ir kitokio pobūdžio pas mus negu Šiaurės Europoje, bet vienaip ar kitaip reikia strategijos, kuri tinkamai mums leistų kovoti su stikinėmis nelaimėmis. Dabar tie tos pajėgos tas mažutis, mm, mažutė mm, grupė, bendrijos lygio grupė gerai dirbo vasarą ir tikimės, kad ir toliau panašių grupių formavimas bus remiamas tiek komisijoje, tiek e, taryboje komisija turi bendradarbiauti, tai yra valstybės narės turi bendradarbiauti su komisija kadangi tai yra tikrai visų, ypač pietų Europos e, šalių e, interesas. Aš dabar pas, perskaičiau EPP pasiūlymą, galiu jam pritarti, bet to turiu pasakyti, kad labai esu patenkinta, kad tokia rezoliucija parengta. Dar norėčiau paminėti kitą rezoliucijos punktą EPP e iškeltą punktą Mm, ten minimas būsimasis Kopenhagos susitikimas ir minima tai, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti strategijai tam, kad būtų galima e, užkirsti kelią e, ir kovoti su stikinėmis nelaimėmis. Tad manyčiau, Kopenhagoje mes turėtume ir toliau vystyti e, konkretų bendrijos mechanizmą kaip atsaką į stikinės nelaimės. Tai yra būtų vienas tokios e, stikinių nelaimių prevencijos ir kovos įrankis. Labai ačiū. Toliau ponas Obermaja. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Tai, ką matėme Graikijoje šią vasarą, tai yra tai, ko mes turėtumėme daugiau nepamatyti Europoje. 75 gaisrai, 6 buvo absoliučiai nekontroliuojami. Ir aišku, gaisrai lietė netgi Atenų šiaurinę dalį, kapit... sostinės šiaurinę dalį. Mes labai dėkojame savanoriams, kurie padėjo malšinti gaisrus tačiau buvo daug nukentėjusiųjų. Na ir džiaugiamės, kad savanorių dėka mums pavyko tų nelaimingųjų skaičius sumažinti. Aišku, daug kas priklausė nuo įrangos, dėja įranga nebuvo pati naujausia. Savanoriai, gaisrininkai Austrijoje puikiai žino, su kokiamis problemomis teko susidurti kolegoms Graikijoje. Ir jeigu vietos gaisrininkams tenka perdėm didelis krūvis, reikia jiems pagelbėti iš kitų valstybių. Dėl to labai svarbu, kad Mišelio Barnie mechanizmas būtų išplėstas. reikia pasitelkti ekspertinėmis žiniomis, kurios egzistuoja Austrijoje, Vokietijoje, kur mes turime jau šimtus metų patirties, kai vietos savanoriai, gaisri, savanoriai gaisrininkai bendradarbiauja visos valstybės mastu. Ir, na, jeigu pažvelgtumėme į bandomuosius projektus, pamatytumėme, kad iš tiesų būtų galima suburti tokią paramą, kurią teiktų savanoriai, gaisrininkai atitinkamuose regionuose ir aš mielai padėčiau e, šiuose, šiuose darbuose. Dėkoju. Tiek buvo kalbėtojų frakcijų vardu, na, o dabar perėsime prie kitų kalbėtojų. Ponas Barnie kalbės pirmas jam dvi minutės skiriamos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, e, brangus komisijos nariai brangus kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisarui Dimui už e, būtent e, pasisakymą, už tai, e, kas, kad pristatė tai, kas buvo daroma malšinant stikinės nelaimės. Mes glaudžiai dirbom kartu, kurdami Europos bendrijos lygio civilinės saugos tokią brigadą ir antai dar nuo 2006 metų, 2006 metais buvo jau tokios brigados užuomasgos ir šiaip jau ta brigada ir toliau lieka labai aktuali. Šiaip visos šalis, daug, daugelis šalių nuke, nukenčia, tai yra žmogiškos taip pat katastrofos, tai yra jūrų gali būti katastrofos, pramoninės nelaimės, antai Černobilio tipo nelaimės gali kilti gali taip pat kitokių stikinių nelaimių, ne vien gaisrai, antai tsunami, sakykime, galima, galima tik tai nuogastauti, kad, kad kad antai e, viduržėmio jūroje gali kilti tsunami, tsunamis, panašus į tą nelaimę, kuri Mesinos miestą nušlu, nušlavė. Tad e, tai iš tikrųjų pastebim e, dvigubus tokius klimato kaitos padarinius. Todėl tikrai mes turėtume būti ambicingesni, tad norėtume padėkoti komisijai, ponui Dimas, už pastangas kurti būtent tokį civilinės saugos mechanizmą. Ir tikrai aš įsivaizduoju, kad su tomis šalimis, uh, E, kurios pageidautų, galima šiaip jau tikrai priskurti toliau tinkamai tokį mechanizmą. Nebūtina visų 27 šalių, bet ga, užtektų ir 10-12 šalių, nes visa šalis veikia vienokios ar kitokios nelaimės. Antai aš prisimenu Vokietijos 2002 metų atvejį, galimi taip pat teroro išpoliai. Tad e, iš tikrųjų visa šalis veikia, net ir labiausiai nutolusias Tad e, tikrai mes šiaip jau e, tikrai rem, remsim būtent jūsų pastangas. Koju dabar ponė Strela, jai skiriamos dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Taigi, štai vėlgi kalbame apie miškų gaisrus. Nes kasmet gaisrai nusiaubia dalį Europos miškų keičiantis klimatui, šil, šiltėjant klimatui, ateitis dėja nežada nieko geresnio. Gaivalinės nelaimės nėra tai, ko mes negalėtumėme, tai nėra tai, ko mes galėtume absoliučiai išvengti, bet mes galėtumėme jas sumažinti, mažindami šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, taip pat tinkamą, parengdami tinkamą politiką tam, kad galėtumėme rūpintis savo aplinką, ir nu, rūpinti savo miškais, kurie sugeria anglį. Taip pat reikia nepamiršti, kad Europa turi, atitinkamos Europos institucijos, institucijos turi geriau padirbėti ir, aišku, daugiau reikia investuoti, investuoti į kovą su, klimato, su miškų gaisrais. Mes Portugalijoje parengėme teritorijos restruktūrizavimo planą, numatėme atitinkamą biudžetą kovai su gaisrais Parengėme teisės aktus ir taip pat programą skirtą atitinkamiems regionams. Tačiau vis tiek e, pas mus pasitaiko miškų gaisrų. Taigi aš manau, kad turime daugiau padirbėti visos tos valstybės, kurios kenčia nuo miškų gaisrų. Taip pat mums reikia, kad Europos komisija patvirtintų Europos parlamento pasiūlymus kurios pasiūlė įvairiose rezoliucijose. Taigi yra daug dokumentų, kuriuose yra siūlomi sprendimai, kaip, pavyzdžiui, Mišel Barnie dokumentas, kiti dokumentai, kuriuos pateikė parlamentas. Aš pati rengiau pranešimą apie gaivalinės nelaimės aplinkosaugos komitete ir taip pat pateikiau keletą pasiūlymų. Taigi labai svarbu pasakyti toms valstybėms narėms, kurios stabdo finansavimą, blokuoja finansavimą ir kai ne, neįmanoma panaudoti mechanizmo išlaidų. Toms valstybėms reikia parodyti, kad iš tiesų kur kas pigiau būtų užkirsti kelią tokiems gaisrams, o ne kovoti su jais. Kopenhagos konferencijoje mums reikia ambicingo plano, kad galėtumėme kovoti su klimato atšilimo padariniais ir taip pat reikalingas uh, E, specialus padalinys dirbantis gaisrų, kovos su gaisrais klausimai. Mu. Ačiū dabar ponas Alfonsi vienai minutiai. Sititi. Ačiū ponė pirmininkė. Šią vasarą e, Sardė, Sardinija, Katalonija, Graikija, Kanarų salos nukentėjo nuo nuožmių gaisrų Tad mūsų frakcija norėtų paklausti, e, kokios yra lėšos šiaip jau e, numatomos iš solidarumo fondo. Tai yra toks būtų pirmas konkretus klausimas. Dabar e, Liepos 13 dieną 44 laipsniai buvo temperatūros Korsikoje ir, ir be abejo tokių atvejų daugėja dėl klimato kaitos. Tad prie anksčiau Korsika, Korsika, Korsikoje klimatas buvo geresnis, o dabar šiaip jau priežastys yra aiškios. Reikia ir reikia šiaip jau tokiomis sąlygomis e, turėtų, reikia tikėtis taip pat Europos e, priešgaisrinių e, brigadų E, brigadų įnašo, apie kurias kalbėjo e, bar, ponas Barnė, tikrai, nes nesimant veiksmų, tikrai tada mūsų miškai paprasčiausiai išnyks. Tad iš tikrųjų mes norėtume, kad komisija ir toliau imtųsi veiksmų, kad tokios Europos priešgaisrinės brigados e, būtų kuo operatyvesnės, uh, E, ypač jas skiriant viduržėmio jūros e, regionų šalims. Ypač svarbu numatyti 2010 m. biudžeto lėšų tiems tikslams. Tad mes tikimės, kad e, PPA frakcija ir ponas Barnie pritars mūsų minčiai. Ačiū. Dabar ponas Tusas pusantros minutės. Miškų gaisrai yra savo esme politinė problema tokiuose valstybėse kaip Portugalija, Ispanija, Prancūzija, Italija bei Graikija. Juk tai atneša labai rimtas pasiekmes ir žmonėms, ir aplinkai. Remdamasis mano šalies Graikijos patirtimi, noriu pasakyti, e, kad gaisrai nusiaubė pietryčių Graikiją bei kitas uh, Graikijos regionus atnešė labai daug nuostolių. O nagrinėjant mano vyriausybės reakciją, tai ji patvirtino tokį požiūrį, kad, kad viskas kvepia kapitalistinę ekonomiką. Panagrinėkime faktus, pasidomėkime, kaip gyvena žmonės gyvenantis tose teritorijose, kurie gaisruose prarado savo, visą savo turtą. Uh, Man atrodo, kad kad ir koks mechanizmas būtų parengtas, kad ir koks šio laikiškas ir įmantrus, gudrus, skirtas kokios nors problemos sprendimui, niekada neišspręsime tos didelės problemos, nes gaisruose žūsta gamta. Ir iš esmės tai kelia grėsmę planetos išlikimui ateityje. visai neseniai įvyko gana, dar stebėjome gana prašutingus gaisrus. Prisiminkime ir tai, kad žmonės žūna dėl gaisrų. Juk mes negalime leisti, kad būtų taikomas toks abejotinos vertės požiūris. Juk kalbame apie mūsų aplinkos išlikimą, apie planetos likimą. Reikia tinkamo finansavimo, kad žmonės gyvenantis tose teritorijose, ūkininkai, bet tie, kurie naudojasi e, tomis teritorijomis, turėtų visas galimybes kad žmonės neturėtų galimybės tiesiog taip naikinti miškų, reikia tinkamų miškų ūkio tarnybų. E, kalbėtojas nutrauktas. Ačiū. Pirmininkė, šią, šį vakarą nepaprastai e, trūksta laiko ir prašyčiau kolegų laikytis pasisakymui skirto laiko, taupydami laiką tų, kurie dar pasisakys. Ponas Mauro, ačiū ponė pirmininkė. ES biudžeto priemonė skirta e, šiam sudėtingam klausimui yra tikrai labai naudinga. Kalbu apie ES solidarumo fondą. 2007 kuomet labai kritikavome šios biudžeto priemonės panaudojimą, labai akcentavome lankstumą. Kitaip kalbant, reikia užtikrinti, kad fondas būtų naudojamas kiek įmanoma lankščiau ir būtų galima spręsti būtent tokias problemas, kaip tos, kurias svarstome šiandien. Valstybėms norėms numatytas labai griežtas laikotarpis per kurį jos turi parengti dokumentus ir pateikti parašką lėšams iš to fondo panduoti. O kodėlgi lėšų suteikimo laikotarpį ir terminai nėra tokie pat griežti? Juk reikia suvokti, kad poveikis skirtingose teritorijose yra skirtingas, kad tai liečia žmonių bendruomenės gyvenančias tose teritorijose. Ir jau keletą kartų parlamentas, atskiri kom, parlamento komitetai bandė atkreipti tarybos dėmesį į šį aspektą, tačiau taryba į tai nekreipė dėmesio. Juk jeigu fondo, fondą būtų galima panaudoti lankščiau, mes daug veiksmingiau galėtumėme spręsti problemas, kurios darys vis sudėting, darysis vis sudėtingesnės ir kurių bus vis daugiau. Taigi, komisarė, norėčiau, e, kad atkreiptumėte į mūsų parengtos rezoliucijos 3 ir 11 dalis. Ten akcentuojama, kad kad visi turi tinkamai dirbti. Reikia viską protingai pakeisti, kad tą priemonę, tą finansinę priemonę būtų įmanoma kiek lankščiau panaudoti. Uh, Gracias, señor. Ačiū, ponas Perės, jiems minutėms. Komisario, efektyvamente. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Yra visiškai aišku, kad buvo pastaro metu padaryta pažangos, tačiau nepaisant tos pažangos, ES vis tiek dega. Kiekvieną vasarą susidurime su vis baisesniais gaisrais. Ir reikalinga na, rezoliucija, kuri aiškiai parodytų, kad mes esame labai susirūpinę šią situaciją. Žinoma, miškų gaisrus sukelia įvairios priežastys, tačiau klimato kaita yra vienas svarbiausių veiksnių, niekas to nenuneiks. Na, o šis parlamentas turėtų aiškiai pareikalauti, kad Europos komisija veiktų labai skubiai. Mes manome, kad reikalingas tinkamas finansavimas nukentėjusiesiems, kad būtų atstatyta padaryta žala. Mes nenorime biurokratinių barjerų dėl kurių nuolatos stringa procesas. Reikalingi biudžete tinkami prioritetai, reikia mobilizuoti išteklius ir pereiti prie prevencinės politikos. Mes suvokėme valstybių narių vaidmenį, tačiau Europos pietuose klimato kaitos problema ne tik, kad paveikia na, pietinę Europos dalį, ji yra aktuali visur, dėl to mūsų uh, tikslas ir mūsų darbas yra bendras. Aš manau, kad Europos parlamentas turi pasirūpinti, kad Europos Sąjunga nuvyktų į Kopenhagą su labai aiškia pozicija, kaip būtų galima sumažinti klimato e, šiltame efektą sukeliančių dujų išmetimus ir kaip e, pasiekti tinkamo sandorio šiuo klausimu su kitomis valstybėmis. Taigi, Šios parama šiai rezoliucijai yra aišku iššūkis Europos parlamentui, tačiau ir Europos komisija turi savo ruoštų pasirūpinti, kad gaisrai būtų numalšinti Europos pietuose. Dėkoju, ponia Lopes. Dvi minutės. Gracias, senora prezidenta. Senor komis... Ačiū, ponia pirmininkė. Ponia komisarė, gerbiami parlamentarai. Deja, per pirmąją parlamento plenarinę sesiją turime aptarti labai liūdną gaivalinių nelaimių klausimą, miškų gaisrų problemą. Ir vėlgi turime apgailestauti, kad šie gaisrai nusiautė ištisus regionus, 20 gyvybių pra, buvo prarasta Ispanijoje per gaisrus. Ir aš norėčiau pirmiausia išreikšti stiprų solidarumą ir už, užjausti tuos, kurie nukentėjo nuo tų gaivalinių nelaimių. Norėčiau akcentuoti, kad tos nelaimės iš tiesų turi labai didelį poveikį ir žmonėms, ir vietos ekonomikai, darbams, kultūriniam, gamtiniam paveldui, turizmui. Mano regione pusė išikvot, pusė nusiauptos na, žemės, gaisrų nusiauptos žemės nukentėjo ir buvo sužlugdyta visa gamtinė aplinka ir reikėjo labai daug laiko, kad būtų galima atkurti tai, kas buvo anksčiau. Ir aišku, reikalingi kažkokie pagrindai tam, kad galėtumėme atkurti tuos regionus, tas vietovės. Turime, aišku, vykdyti prevencinę politiką, toliau plėtoti civilinės saugos pajėgas Europoje. Na ir aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją dviem klausimais, kad būtų išanalizuota situacija ir būtų patvirtintos reikiamos priemonės tam, kad būtų kompensuota už socialinę žalą, prarastas darbo vietas, e, vietos gyventojų pajamų praradimą. Na ir antras kreipimasis būtų Ispanijos vyriausybė, kuri pirmininkaus tarybai ant, antro, antrame dešimtų metų pusmetyje. Ispanijos vyriausybė turi pasirūpinti, kad būtų išklausyti žmonės, jiems rūpimos problemos ir turi būti vėl toliau reformuojama solidarumo fondas. Reikalinga prisimti griežtus įsipareigojimus, kuriant bendrą europinę strategiją šioje srityje. Reikalingi pre, prevenciniai ištekliai, kad būtų pirmiausia kovojama su gaisrų priežastimis. Dėkoju. Toliau, ponas, ponė Balzani, dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegus. Būdama socialistų ir demokratų frakcijos atstovė, ir matydama, kas pastaruoju metu įvyko ypač genu, genu, Genujos ir Ligūrijos regionuose, turiu pasakyti, kad tikrai e, gaisrai nusiaubė smarkiai šiuos regionus ir, ir iš tikrųjų e, turim suvokti, kokią reikšmę e, šioje situacijoje turi Europos civilinės saugos tarnybos. Mes šiaip jau neturėtume prileisti tokių ciklinių stichinių nelaimių. Ir manyčiau, kad efektyviai galėtų ir turėtų veikti vien tik tai Europa. Europa, kuri šiaip jau turėtų įsaugoti tokias e, vertingus kraštovaizdžius. Tiesa, kad pietų Europoje stikinių nelaimių, ypač gaisrų, pirmiausia, kyla daugiau ar yra tendencijos e, kilti gaisrams daugiau, bet kita vertus dėl to daug, daugiau žmonių šiaip jau nukenčia įvairiais pavydalais. Todėl mums reikia suderintų veiksmų tam, kad e, būtų galima tikrai tinkamai su, kovoti su tomis nelaimėmis. Mes turėtume užtikrinti, kad e, nebūtų per daug biurokratijos, kad būtų e, tokių nelaimių atveju e, sparčiai išlaisvinamos lėšos, ypač turiu galvoje solidarumo fondo lėšos, tai yra jas gauti turėtų būti lengviau. Labai ačiū. Toliau ponė Grostet. Labai ačiū ponė pirmininkė. Prisiminkim 2001 metus, per kuriuos mes prabilom apie Europos civilinės saugos mechanizmą ir tas, to mechanizmo buvo grieptasi per rugsėjo 11-ąją. Po to buvo sukurtas solidarumo fondas ir, ir po to, kaip ir ponas Barnie e, kalbėjo apie solidarumą. Aš manyčiau, kad šiandien tai it, itin aktualu ir kita vertus šiaip jau solidarumo veiksmai pasidarė veiksm, veiksm, veiksmingesni. Pirmiausia, du dalykai svarbus. Pirmiausia, reaktyvumas. E, aktyvumas jo reikia, nes dažnai tie žmonės, kurie nukenčia nuo stikinių dėlaimių, piktinasi, kad pagalba pasiekia juos per vėlai ir kad užtrunka per daug laiko, kol e, juos pasiekia. Nes suprantama, kai, kai dega, reikia gaisrą gesinti kuo greičiau. Ir kita vertus reikėtų numatyti kuo didesnį lankstumą Toliau kitas labai svarbus dalykas - prevencija. Prevencijos kol kas dar nepakanka, nes čia kalbama apie subsidiarumo principą, o pagal subsidiarumo principą valstybės narės pačios sprendžia uh, E, dėl konkrečių veiksmų, bet e, kita vertus vėlgi gaisrai šiaip jau naikina ne vien tik tai kraštovaizdį, bet ir tai, kas brangu patiems žmonėms, tai yra kultūrinį paveldą, namus, pastatus ir panašiai. Tad e, tokiu būdu šiaip nu, reikia numatyti ir gerinti prevenciją, nes dažnai nereikia pamiršti, kad gaisrus sukelia šiaip jau piktos jėgos. Reikėtų numatyti kuo geresnių lėšų tam, kad būtų galima tinkamai, veiksmingiau taikyti Europos civilinės saugos mechanizmą iš ties reikėtų atsižvelgti, kad ateinančių metų biudžete būtų numatytos deramos lėšus. Tai yra civilinė sauga turėtų būti irgi viena mūsų bendrosios žemės ūkio politikos dalis. Tad iš, šiuo atveju vėlgi svarbus yra aktyvumas, svarbus yra e, e svarbi prevencija ir svarbios lėšos. Labai ačiū. Toliau ponas Asinis, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Jau daugelį metų Europos pietus kenčia dėl miškų gaisrų. Ir tai vyksta taip vadinamosi išsivyščiusiose valstybėse. Viduržėmio jūros region, regiono valstybėse siaučia miškai, siaučia gaisrai, tie gaisrai kelia grėsmę uh, mūsų planetos likimui. Mes nežinome, kaip reaguoti į šią problemą. Nėra tinkamos Europos masto politikos skirtos tokių gars, gaisrų prevencijai ateityje. Kalbant apie Graikiją, tai nelaimės čia padarė tikrai labai rimtos žalos. Reikia civilinės saugos uh, E, tarnybų, taip pat visų kitų dirbančių šioje srityje pastangų koordinavimo. Ypač atsižvelgiant į tai, kad gaisrai, vyk, gaisrai kyla teritorijose, kurios yra arti turistų gausiai lankomų vietų. Tai yra katastrofa. Taigi valstybė nespėja koordinuoti visų veiksmų. Mums reikia siūsti atitinkamą žinę apie šią problemą. Reikia kalbėti apie miškų atsodinimą. Mums reikia bendradarbiavimo Europos mastu sprendžiant miškų gaisrų problemą, ypač e, tokiuose pavojingose teritorijose, kur, kur lengvai kyla gaisrai. Taip pat galvojant apie Kopenhagos vado, viršūnių susitikimą. Turime nepamiršti, kad mes išsivyščiusios valstybės galėtumėme parodyti pavyzdį ir užtikrinti geresnę miškų apsaugą, siekti geresnės miškų apsaugos visame pasaulyje turime pasirūpinti, kad visų pirma geriau būtų apsaugoti mūsų miškai Europoje ateityje. Pirminkė, ačiū. Dabar ponas Pypa dviems minutėms. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, miškų gaisrai jau išsėmė vidutinių ir mažų valstybių išteklius, ypač teritorijose, kurios nukentėjo nuo sausros. Todėl svarbu, kad taryba leistų pasinaudoti lėšomis iš atitinkamų fondų be jokių apribojimų ir kad tos lėšos taptų prieinamos kiek įmanoma greičiau. Ir čia įvairios, e, galima, galima pasinaudoti įvairiomis programomis, taip pat ir žemės ūkio programomis. Tačiau reikia nepamiršti ir valstybių atsakomybės, nes valstybės privalo pasirūpinti, kad būtų taikomos griežtesnis sankcijos tyčiniams padėgėjams ir asmenims, kurie įtariami gaisrų sukelimu. Reikia geresnių, geresnio pastangų koordinavimo šiuo klausimu. Turi, galimy, turi būti galimybė dalintis gaisrininkų komandomis tarp valstybių. Reikia užtikrinti tarp valstybinės operacijas tokiais atvejais. Be abejo, tai turi būti daroma atsižvelgiant į valstybių narių kompetencijas. Tai labai svarbu, nes joms suteiktos galios veikti šioje srityje. Tačiau man atrodo, kad turime kiek įmanoma našiau ir protingiau panaudoti nacionalinius išteklius prieš pradėdami kalbėti apie Europos masto mm, gaisrų tarnybą. Taigi siūlau susitelkti į tuos dalykus, kurie reikalauja mūsų neatidėliotinų dėmesio. Taip pat reikia pasinaudoti Europos solidarumo fondų, užtikrinti geresnį švietimą, mokymą šiuo klausimu. Ne, Jalas Ender, vienai minutiai. Eh, llevar nuestra solidaridad. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išreikšti solidarumą ir užuojautą nukentėjusių šeimoms ir artimiesiems, nes tiesa, kad kas vasarą susidurėme su ta baise situacija ir labai svarbu, kad Europa galiausiai pasiteltų tas priemonės, kurios, kuriomis būtų įmanoma pasiekti tikslo. Transporto eh, sektoriuje, kuris man yra aktualus ir kuriame aš dirbu, Manau, kad ir čia turėtumėme parengti kažką panašaus, kaip kad ir veiksmų planas dėl eismų, eismo saugumo. Galbūt reikalingas europinis planas, strategija, pagal kurią būtų galima pagerinti greito reagavimo veiksmus, kaip ir eismus, eis, eismo saugumo situacijoje. Reikia pagerinti sąlygą žmonėms, kurie dirba šioje srityje. Reikia didinti, gerinti jų mokymą, taip pat įvykdyti sąmoninimo kampanijas, kad būtų įtvirtinta prevencijos kultūra. Reikalingas geresnis koordinavimas, na, o dėl solidarumo Ispanijos vyriausybė, nusintusi tinkamus lėktuvus, iš tiesų parodė solidarumą ir tą, na, solidarumo dvasę paskleidė visoje pietų Europoje. Reikalingas strateginis e, tokių lėktuvų na, rezervas tokių lėktuvų, kurie tinka kovoti su miškų gaisrais. Dėkoju. Ačiū, ponas Franko. Dvi minutės, prašau. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, ponai ir ponos, nariai. Dar kartą Marselėje, Pietų Korsikoje, Italijoje, Ispanijoje, e, taip pat Graikijoje e, siautėjo gaisrai. Daugybė šimtai tūkstančių e, hektarų maiš, miškų sunyko ir tikrai sunaikinta biologinė įvairovė, taip pat ir dideli žmogiški nuostoliai patir, patirti. Ir tai kartojasi metų metus ir tai kaip e, klimato kaitos padarinys. Todėl aš norėčiau, kad mes geriau įsisamonintume, kad būtina geriau derinti veiksmus ir kad geriau reikėtų panaudoti e, kovai su gaisrams skirtas lėšas. Tad čia buvo kalbama apie viduržėmio jūrai, jūros regionui skirtą e, kovos su gaisru planą ir aš jau noriu pasveikinti turimas iniciatyvas, taip pat minėtą bandomąjį projektą, tačiau aš norėčiau, kad būtų geriau e, numatytos solidarumo fondo lėšos tam, kad būtų galima tinkamai atsakyti į krizę, tam, kad būtų galima galima taip pat geriau, geriau taikyti Europos civilinės saugos mechanizmą, apie kurį kalbėjo ponas Barnie. Tai yra tokį mechanizmą, prie kurio galėtų prisijungti norinčios jame dalyvauti valstybės narės. Bet e, iš tikrųjų labai svarbi yra ir prevencija. Ir noriu pasakyti, E, aš šiaip jau kalbėjusi su gaisrininkais, miškininkais savo regione ir tikrai galėčiau pritarti iniciatyvoms, apie kurias buvo kalbama. Ačiū, pone Korvola. Ačiū, ponė pirmininkė. Pas mus irgi sunyko E, tai yra daugybė šimtai tūkstančių e, hektarų, e, ypač viduržėmio jūros regione buvo sunaikinti per pastaruosius mėnesius. Ir dėl to iš dalies yra kalta klimato kaita ir kartu taip pat toks ilgesnis vasaros ir karštesnis vasaros laikotarpis bei sausrų laikotarpis. Ypač Ispanijoje, Portugalijoje e, pras, gaisrai prasidėjo anksčiau negu kad e, prastai ir dėl tokių gaisrams e, palankių sąlygų. Tad situacija blogėja. Be to, gaisrų be abejo buvo ir praeitįje, tačiau tai dar prisideda, gaisrai taip pat e, yra labai svarbus e, socioekonominis faktorius, kaip tai parodė gaisrai Kalifornijoje, e, Australijoje ir kitur. Be to, visi šitie gaisrai parodė taip pat ir mechani, nacionalinių mechanizmų nepakankamumą. Tad, ponė pirmininkė, iš ties gaisrai yra realybė ir tokiu būdu mes turėtume šiaip jau e, labiau įsisamoninti ir imtis prevencinės veiklos. ES turėtų susimastyti, ar Madam Sari Esija, 2 minutes. Pone Esaja, 2 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pritarti ir kitiems pasisakiusiesiems šį vakarą, kurie teigia, kad prevencija yra labai svarbus klausimas prevencija yra na, pigiau negu kad sutvarkyti tą netvarką po paties įvykio. Dėl to reikia mobilizuoti esamus išteklius ir taip pat įdėkti satelitinio stebėjimo sistemas, pavojų signalo sistemas. Pavyzdžiui, Suomijoje tai jau tokie, tokia sistema veikia jau dešimtmečius. Nacionaliniu lygmeniu mes na, susitelkę ties, daugiau ties geresnė įranga tam, kad gaisininkai galėtų kuo galima anksčiau pradėti malšinti gaisrą. Ir aišku, matome, kad gaisus dažnai sukečia, sukelia klimato kaitos padariniai. Taigi reikalingas susitarimas, kurio, matyt, kurio sieksime Kopenhagoje. Bet prevencija irgi yra labai svarbu. Reikalingos tinkamos nacionalinės priemonės taip pat atitinkama miškininkystės politika, reikalinga miško apsaugos strategija, tam tikros miškų rūšys turi būti saugomos ir turi būti atstatomos ir taip pat tam tikroms miškų medžių rūšims atitink, reikalinga atitinkamo drėgnumo dirba. Ir iš tiesų iš, iš, ištisos medžių rūšys padeda uh, kovoti su klimato kaita. Na ir valstybė narė viena pati savami negali prisimti visos atsakomybės. Tais atvejais, na, kai matome neapdairumo atvejus, reikalingos ilgalaikės investicijos į miškininkystės politiką tam, kad būtų pritaikytos visos prevencinės priemonės. Dėkoju. Ponas Mato, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, žinoma, gaisras visuomet yra didelė tragedija. Tragedija ir žmonėms, ir aplinkai, gamtai, taip pat ekonominė bei socialinė prasme tai yra tragedija. Palmos e, saloje, e, Kanarų salyne, įvyko gaisras, aš tuomet ten lankiausi ir aš tikiuosi, kad mūsų parengta rezoliucija bus vienbalsiai patvirtinta šiandien per šią sesiją, nes ji yra labai naudinga, ji primena apie visus nukentėjusiosius. Dažnai tie žmonės, kurie žuvo darbo metu, yra savanoriai gaisrininkai. Kalbame apie šimtus tūkstančių hektarų sunaikintų miškų kasmet. Na ir galiausiai tai reiškia, kad mes dėja suprantame, kad nepakankamai yra, yra remiama miškininkystės miškų at, atsodinimo politika. Komisija turi parengti prevencinę strategiją, rizikos prevencinę strategiją, tam, kad kova su dikumėjimu būtų pakankamai veiksminga. Taip pat svarbu sukurti tų regionų na, produktyvų potencialumą. Kaip sakė komisaras, labai svarbu derinti veiksmus, e, derinti įvairius mechanizmus, instrumentus, solidarumo, civilinės saugos mechanizmus. Taip pat yra Life Plus programa. Na, o greito reagavimo mechanizmas, apie kurį uh, šiandien kalbėjome, mano manimu, šioje rezoliucijoje apie tai kalbama tinkamai. Ačiū toliau. Mano sąraše yra ponas Fernandės dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisijos nariai, kolegos. Dabar atėjo laikas parodyti solidarumą. Bet aš išvelgiu čia taip pat ir uh, momentą, kur, kuomet mums tenka pareiga parodyti, kad mes gebame pasinaudoti situaciją ir e, paskatinti pokyčius. Solidarumo fondo lėšos turi būti panaudojamos laiku, kad jis būtų naudingas kovai su stichinėmis nelaimėmis. Taip pat turime keisti e, Europos miškininkystės politiką. Mums reikia miškininkystės politikos Europos mastu. Turime vertinti savo miškus, siekdami užkirsti gaisrą, gaisrus juose. Galime, pavyzdžiui, prisiminti Portugaliją, toje šalyje dar net nėra visiškai užbaigto žemės registro, nėra tiksliai žinoma, kam priklauso kokie žemės plotai. Kalbant apie miškų prevencijos strategiją, apie gaisrų prevencijos strategiją, galbūt tokia gaisrų prevencijos e, strategija galėtų tapti Europos ekonomikos gaivinimo strategijos dalimi. galėtumėme mąstyti apie miškų valymo veiksmus. Ir medieną galėtumėme panaudoti biomasės gamybai. Manau, kad tokiu būdu galėtumėme pasitarnauti aplinkai, užtikrintume miškų apsaugą ir tuo pat metu kurtume darbo vietas. O juk tai yra vienas svarbiausių Europos tikslų šiuo metu. Stelroji. Ačiū, ponas Vanis Telrojus. Dviems minutėms. Dankvėl. Ačiū. Pone pirmininkė. Labai džiugu, kad pirmąją plenarinio posėdžio dieną kalbame apie gaisrus pietų Europoje. Esu dėkingas kolegams, kurie rengė rezoliucijos tekstus ir pateikė gerų pasiūlymų. Mes kalbame ir apie gaisrų poveikį žmonėms. Gai, šiais metais gaisrai ištiko pietų Europą, tačiau, kas žino, galbūt kitais metais gaisrais kils kitoje Europos dalyje. Regionės politikos komitete daug kartų esame svarstę galimybės tobulinti Europos solidarumo fondo panaudojimą. Mes neprašome naujų priemonių. Mes tik tai norime, kad jau galiojančios priemonės būtų patobulintos ir būtų lengviau jomis pasinaudoti. Komisarė Dimas, parlamente mes nekartą esame aiškinę, kaip tą, to fondo darbą galima būtų patobulinti, tačiau taryba nei karto mūsų neišgirdo. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia geriau užtikrinti uh, gaisrų gesinimui naudojamų lėktuvų panaudojimą. Tačiau viskas netai paprasta. Kalbant apie civilinės saugos tarnybas, viskas gerai. Tačiau juk jeigu tokia Europos masto tarnyba atsirastų, viskuo vis tiek turėtų rūpintis valstybės narės. Taip pat atskiruose regionuose reikia uh, išteklių. Kalbant apie išteklių, atsiprašau, apie miškų atsodinimą, juk tuo gali pasirūpinti valstybės, kiekviena valstybė pati pas save, nes miškai bus atsodinami konkrečioje teritorijoje. Buvo minėtas ekonomikos gaivinimo planas. Uh, jeigu būtų kažkokių konkrečių pasiūlymų šiais klausimais, mes visapusiškai juos palaikytume. Grazie, prezidente. Eh, Ponas Kankan, dienas minutėms. Pone komisijos nary. APP frakcijos pasiūlyta rezoliucija pavadinimu gam, yra pavadinta gamtinės stichijos. Uh, Norėčiau aptarti kai kuriuos jos punktus. Aš pateikiau pakeitimą rezoliucijos tekstui. Ir Italijos Veneto regionas labai nukentėjo, nes ten įvyko ten buvo nuošliau, žemės nuošliaužų, buvo labai um, prasto oro laikotarpiu. Taigi, tas regionas susidūrė su vasaros potviniais ir ateityje stebėsime dar, daug, dar daugiau tokių įvykių ir, ir matysime, kaip planetos klimatas vis šiltės. Todėl mums reikia infrastruktūros, kuri leistų mums už, užkirsti kelią tokioms problemoms. Ar bent jau kiek įmanoma greičiau susidoroti su tokių stikinių nelaimių pasiekmėmis, ar tai būtų miškų gaisrai ar kitos nelaimės. Gamtinės nelaimės dažnai, susiję, dažnai būna sukeltos žmogaus veiklos. Todėl reikia pasirūpinti sankcijų sistemą, jeigu kartais tokios nelaimės įvyktų dėl žmogaus kalties, dėl tyčinės veiklos. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad kad konkrečiai teritorijai nukentėjusiai nuo stichinės nelaimės būtų sutikta galimybė pasinaudoti įvairiais ES fondais. Ponas Kancijan buvo paskutinis kalbėtojas mano sąraše, dabar pritaikysime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Matau, e, ponia Maginis nori pasisakyti. Ačiū, ponia pirmininkė. Klausiausi diskusijų e, savo biure. Na ir Airijoje, ačiū Dievui, mes nesusidurėme su tokiais žiauriais gaisrais, kaip kad susidarė pietų Europos valstybės. Na ir keli dalykai man paliko įspūdį. Šiame parlamente mes dažniausiai kalbame apie tuos dalykus, kurie dažniausiai susiję su mūsų valstybėmis. Ir kadangi Airijoje mes e, kalbame apie Lisabono sutartį, apie solidarumą visoje Europos Sąjungoje, aš manau, kad Tai yra tas įprotis, kurio turėtumėme atsisakyti. Mes turėtumėme kalbėti apie tuos klausimus, kurie aktualūs ir kitoms valstybėms narėms kad būtų solidarumo jausmas Europoje tarp šių parlamentarų, kad jiems visiems rūpėtų bendros piliečių problemos. Aš norėčiau, kad ir kiti žmonės e, na, pasirūpintų mano piliečių problemomis. Aš manau, kad tokiu būdu mes galėtumėme parodyti, kad Europa yra bendra visiems, dirba, tarnauja visiems ir kad ne visi tik tai žiūrime savęs. ES buvo nesėkmių ir diskusijose dėl Lisabono starties mes apie tas nesėkmes irgi patarėme. Taigi aš šiandieną norėčiau išreikšti solidarumą tiems, kurie kenčia nuo problemų pietų Europoje, tie, kurie, tie, kurie turėtų daugiau nu, nuveikti prevencijos srityje ir aišku, reikia išlaisvinti solidarumo fondo lėšas ir jas skirti tiems, kurio, kuriems jos yra reikalingos. Dėkoju, e, ponas Lopes Aguilar. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė Dimas. Pirmą kartą esu išrinktas į Europos parlamentą. Dželio 7 dieną rinkimuose gavau šį mandatą ir man panašu, kad šios diskusijos vyksta kiekvieną rugsėjį po to, kai miškų gaisrai siautėja, nusiaučia pietinėje Europos dalyje. Italija, Prancūzija, Ispanija kitos valstybės susiduria su baisiais gaisrais, Lepalma sala, toliausia e, Kanarų autonominės, autonominių regiono sala, kuriai tai yra regionas, kuriam aš atstovauju ir mes turime sustiprinti piliečių ryšius tam, kad Europa iš tiesų sukurtų pridėtinę vertę savo reakcijoje, kad e, pridėtinė vertė būtų sukurta prevencinėje politikoje, kad būtų koordinuojamos įvairių institucijų pastangos. Mes, Europos parlamentas, e, siūlome savo rezoliuciją, taip pat reikalinga pridėtinė vertė reakciniuose veiksmuose, reagavimo veiksmuose. Turime perėti prie veiksmų, integruoti e, solidarumo fondo lėšas tam, kad galėtumėm kovoti su tokiomis nenumatytomis situacijomis. Ir tos lėšos turi būti jau dabar pradėtos naudoti, nes panašu, kad tikrai su tokiamis nelaimėmis susiturėme kiekvienais metais. Dėkoju, ponė Figueredo. Vieną minutę. Miškų gaisrai yra Dievo rykštė, kuri paveikia pietų valstybės Europoje, kas vasarą Ispanija, Portugalija, Italija nuo jų kenčia. Turime imtis visų priemonių tam, kad situaciją pakreiptumėme kitą linkmę, nes yra naikinamas miškų paveldas, bio įvairovė, tam tikros gyvūnų, augalų rūšys ir taip pat, aišku, žūsta žmonės. Taigi tikrai atėjo laikas pasižiūrėti, kokios yra tos nelaimės priežastys Reikia pažiūrėti į situaciją, kai vis daugiau žmonių e, palieka kaimo vietovės. Ir aišku, turime imtis prevencinės politikos. E, reikia žiūrėti į žemdirbystės įvairius modelius. Ispanijoje, pavyzdžiui, yra smulkus šeimos ūkiai. Ir reikia pasirūpinti, kad tie žmonės liktų gyventi kaimuose ir mums padėtų kovoti su šia baise Dievo rykšte, su kuria susidurėme dabar Europoje. Dėkoju, ponia Batov, vieną minutę. Brangus kolegos, mane tenkino tai, ką kalbėjo šią temą komisijos narys Dimas ir e, kad jis pabrėžė e, pagalbos mūsų kontinente svarbą. Ir labai gerai, kad buvo prabilta apie projektą skirtą viduržėmio regionui, kaip kartu aplinkosaugos projektą, kuriuo, e, kuriuo šiaip jau būtų galima sukaupti e, ekspertizę, kovojant su gaisrais. Labai ačiū. Thank you. Thank you keeping... Labai ačiū, ačiū, kad laikėtės nustatyto laiko ir Toliau kalbės ponas Luanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Portugalija, Prancūzija, Ispanija, taip pat Graikija šią vasarą buvo nusiauptos baisių miškų gaisrų. Antai Graikijoje prarasta 21 tūkstantis hektarų ne vien miškų, bet ir pastatų, tad aišku, kad reikia koordinuotų veiksmų. Prancūzija, Ispanija šiaip jau pasiuntė e, specialių lėktuvų, na, o Europos masto strategija tikrai būtų tinkama. Kartu būtų galima gauti lėšų, taip pat veiksmingas turėtų būti ir solidarumo fondas. Labai svarbu taip pat numatyti, išlaisvinti tam tikras struktūras, kad būtų galima teikti pagalbą tiems žmonėms, kurie, e, kurie šiaip jau praranda namus. Reikia mažiau biurokratijos, reikia pagalbą padaryti efektyvesnę. Antai Mano šalyje prieš porą metų vėlgi mūsų ištiko stikinė nelaimė, o praėjusiais metais vėl pasikartojo e, gamtinė nelaimė, tačiau nebuvo gauta tinkamos pagalbos. Tad reikia visą kitą numatyti ir prevenciją. Ačiū ir galiausia žodį suteiksiu komisijos nariui Dimui, kad jis apibendrintų diskusiją. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams už jūsų puikius pasisakymus per ką tik vykusias diskusijas. Išgirdom taip pat gerų minčių. Nepaprasta padėtis dėl klimato kaitos sukelia daugybę aplinkosaugos, ūkio ir žmogiškų tam tikrų neigiamų padarinių. Ir galima įsivaizduoti, kad ateityje mūsų ištiks dar platesnio masto stichinių nelaimių, ne vien tik tai miškų gaisrai, kurie kol kas daugiausia uh, reiškėsi pietų Europoje, kiek mažiau vidurio ir šiaurės Europoje, bet galim tikėtis ir daugiau potvinių. Visą tai rodo, kad reikia sustiprinti Europos priemonės, kurios įgalintų mus veikti tokių stikinių nelaimių atveju ir kartu pasiekti pridėtinės vertės. Kalbant apie vasarą siautusius gaisrus, neturėtume pamiršti, kad bendryjai labai svarbu ne vien tik tai gerinti pajėgumus tam, kad būtų galima tinkamai kovoti su gaisrais, bet kartu stiprinti prevenciją. Beje, apie tai kalbėjo ne vienas šiandien pasisakiusysis. Noriu priminti, kad šių metų vasarį komisija parengė komunikatą skirtą būtent kovai su stichinėmis nelaimėmis. Nelaimėmis, kurias sukelia be, be visa kita ir žmonės. Be to tame komunikate pateikta keletas konkrečių pasiūlymų. Dabar mums e, belieka laukti parlamento ir tarybos reakcijos. Aš įsivaizduoju, kad jūs nevėlinsit šio reikalo ir kad jūs deramai įvertinsi mūsų vasarį parengtą komunikatą. Rezoliucija, už kurią jūs balsuosit, dėl kurios jūs balsuosit šią savaitę, irgi atkreiptas dėmesys į Europos bendrijos lygio veiksmus. Norėčiau pabrėžti, Ponas Mata, bet to kiti kalbėtojai paminėjo klimato kaitos padarinių klausimą, minėjo poreikį geriau derinti veiksmus, poreikį įvertinti bendrijos turimą miškininkystės strategiją ir geriau apskritai, tai yra apskritai šį klausimą sieti su klimato kaitos ir aplinkosaugos e, dalykais platesnė prasme. Noriu pasakyti, kad komisijos komunikate pabrėžiamas vienas labai svarbus dalykas, bet to mes apie tai kalbėjom praėjusią savaitę, susijęs su finansavimu, lėšomis ir kartu su tais įvykiais, kurie vyks Kopenhagoje. Uh, per klimato kaitai skirtą konferenciją. Skiriant lėšas ir reikia taip pat tam tikrų korekcijų, turint galvoje klimato kaitos padarinius ypač besivystančiose šalyse. Ir e, išmet, iš šiltnamio dujų klausimą reikėtų įvertinti naujomis akimis. Aš siūlyčiau, kad mes nelauktume gruodžio įvykių, mes jau turėtume veiksmų imtis dabar. Tad e, Europos taryba svarbu, kad dar spalį galėtų pasiekti susitarimą dėl finansavimo iš bendrijos lėšų kad darbe, civilinės saugos darbe dalyvaujančios šalis tikrai matytų, jog ES yra pasiryžusi padėti. Kitas dalykas, svarbus dalykas, kuris buvo paminėtas ne kartą per diskusijas, tai finansavimo mechanizmo ir pagalbos mechanizmas greta nacionalinių priemonių. Turiu patikinti, kad komisija dės pastangas, kad būtų galima gauti paramos iš solidarumo fondų kaip e, priedą prie valstybių narių veiksmų. Be to buvo paminėta, kad reikia taip pat e, daugiau bendrijos veiksmų. Noriu pasakyti, kad komisija laikysis tikrai aktyvios linijos, tebesilaikys. Mes be abejo stengsime suaktyvinti solidarumo fondo lėšas, bet kartu nepamiršim ir kitų galimų pagalbos kanalų. Dėl apsaugos ir apsaugos suaktyvinimu. Mes kalbam e, apie tokius atvejus, kurie vyksta realiuoju laiku. E, antai, sakykime, įsiliepsnoja didelio masto gaisras. Pirmiausia, mums reikia gauti pranešimą iš Graikijos vyriausybės, tada e, iš Italijos pakyla lėktuvas, kuris pasiruošęs padėti Graikijos ugnegesiams. Tad tokiu atveju tikrai E, labai būtina netidėliotina reakcija. Būtent taip mes reagavom tsunamių atveju, uragano Kotrynos atveju, buvo nuvykę mūsų tarnybų žmonių į tas vietas, kuriuose jų reikėjo. Visą tai buvo daroma praeisiais metais, pas, pastaraisiais metais, Ir visame kontekste taip pat labai svarbu įvertinti finansinės galimybės, kad mes galėtume deramai saugoti aplinką Europos piliečių vardan. Dėl solidarumo fondo. Čia buvo kartota, kad reikėtų didesnio lankstumo disponuojant solidarumo fondo lėšomis. Suprantama, jeigu nori kuo greičiau imtis veiksmų, tai, tai lėšos iš solidarumo fondo turėtų būti numatomos įvertinant konkretų poreikį. Suprantama, komisija turėtų veikti kuo greičiau. Kartu nacionalinės, regioninės valdžios institucijos irgi uh, turėtų pajėgti veikti kuo greičiau ir numatyti netidėlioti reikalingas priemonės. Suprantama, numatant solidarumo fondo lėšas, jos yra numatomos tam tikromis sąlygomis, tačiau tos sąlygos turėtų būti lankščios. Deja, šiaip jau laiko konkretiems klausimams atsakyti nebeturiu, bet dar nor, nenorėčiau pamiršti vieno svarbaus dalyko, kurį paminėjo keletas kalbėtojų. Buvo paminėtas ekonomikos atsigavimo klausimas ir biudžeto eilutė tuo pačiu pavadinimu. jeigu bus numatoma stichinių nelaimių prevencija, tai be abejo tai taip pat išeis į naudą ir kitoms rytims. Ir apie tai beje buvo kalbama jau pastaruosius metus. Tad prevencija reiškia užimtumą, ūkio veiklą, augimą. Mes turim užtikrinti tik tai, kad norint turėti milijonus eurų labai svarbu įvertinti tą žalą, kuri jau padaryta. Ta, baigdamas norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Žemės drebėjimai, miškų gaisrai, pajėgum, gebėjimas imtis greitų veiksmų, aš paminėjau žemės drebėjimų, miškų gaisrų, potvinių atvejų. Be to e, žmonių e, tiesiog masinį judėjimą iš vienos vietos į kitą, prisiminkim konfliktą vykusi Libane, mes turim būti pajėgus tinkamai atsakyti. Suprantama, niekada nepavyks pašalinti rizikos priežasčių, bet e, labai svarbu stiprinti uh, atsaką, prevenciją ir labai svarbu užtikrinti, kad mes deramai apsaugotume savo piliečius ir aplinką. Tad dar kartą norėčiau padėkoti Europos parlamentui už paramą, kovojant su stikinėmis nelaimėmis. Visa tai yra Europos piliečių vardan. Ačiū, norėčiau padėkoti Jums e, už tai, kad atėjote čia komisijos vardu ir kad pateikėte atsakymus į užduotus klausimus. Šio dabar tokis punktos varstymas baigtas, balsuosime tuo klausimu trečiadienį ir perneme prie kito mūsų darbo tvarkės punkto dabar. Tai yra komisijos pareiškimo dėl laisvosios prekybos susitarimo su Pietų Koreja ir be abejo jo poveikio Europos pramoniai. Norėčiau paprašyti Lady Ashton pasisakyti. Ačiū, ponia pirmininkė. Atsiveria didelės eksporto galimybės e, susijusios su Azijos rinkomis, tačiau yra tam tikrų kliūčių.